Right, let's get going on the Taigi dabar pasiaiškinimų dėl balsavimo motyvų. Ponas Kalinovskis. Prašau. Žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Technologijų pažanga skatina ekonominę pažangą. Mes turime ieškoti geresnių sprendimų. Geresnių sprendimų savo žmonėms. Tačiau negalime netkreipti dėmesio į tų mokslinio tyrimų kaštus. Tai yra svarbiausias dalykas mūsų ekonomoje - užtikrinti žmonių gerovę, gyvybę, nes priešingo atveju gamta sukils, maištaus ir ta rekomendacija, kurią mes priėmėme, yra labai svarbi. Aš balsavau už ją nes tai yra neblogas kompromisas. Na ir viena vertus mes ir toliau galime vykdyti mokslinius tyrimus. Ir taip pat, kiek įmanoma, mes užkertame kelią gyvūnų kančioms, tų, kurie yra naudojami tose eksperimentuose, tose bandymuose. Ačiū. Ačiū, ponė Sezeilį. Prašau. Atsiprašau dėl triukšmo, sako pirmininkas. Kolegos, prašau tyliai išeiti iš salės. Pone Sezelė, žodis jums. Pone pirmininkė, Europo, Europinė direktyva dėl gyvūnų bandymų su gyvy, gyvūnais, kuri buvo primta 96 metais, turėjo būti peržiūrėta. Ir nesu labai patenkinta, kad pagal naująjį pas, pasiūlymą bandymai su gyvūnais yra leidžiami. Na, bet vis tiek balsavau už šią direktyvą dėl trijų priežasčių. Visų pirma, kad, dėl to, kad bandymai yra leidžiami tik tuo met, kai svarbesni yra žmogaus gyvybės aspektai. Tai yra orumo klausimas, tai yra klausimas e, į gydimą, į sveikatos priežiūrą dėl prieigos prie sveikatos priežiūros ir e, pagal direktyvą bus apriboti gyvūnų, bandymai su gyvūnais. Na ir tie gyvūnai, su kuriais bus atliekami bandymai, turės geresnės sąlygas ir jų e, bus užtikrintas geresnis jų gerbuvis. Bet tikiuosi, kad ateityje nereikės mums bandymų su gyvūnais. Dabar ponas Jar, vieną mintį. Ja, dank, äh, Ačiū, ponė pirmininkė. Gyvūnų apsauga labai aktualus e, visiems europiečiams klausimas. Todėl džiaugiuosi, kad mūsų pranešėja ponė Jėgelė sugebėjo po e, ilgų darybių pagerinti bandomųjų gyvūnų apsaugą. Taigi E, tokie bandymai bus sumažinti iki būtiniausio minimumo. Tik jei nėra alternatyvos ir tik labai griežtomis sąlygomis bus galima tokius bandymus atlikti. Puikus kompromisas tarp gyvūnų apsaugos ir mokslinių tyrimų laisvės. Pirmą kartą visoje Europoje įsigalios toks aukštas apsaugos standartas, puikus pasiekimas. Dabar atėjo laikas valstybėms narėms naujoje direktyvą perkelti be jokių kliučių ir laiku. Ačiū, ponas Antonioti. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad kalbant apie šį tokį jautrų klausimą, tai yra gyvūnų apsauga, kurie naudojami moksliniams tyrimams, mes sėkmingai radome tinkamą kompromisą tarp mokslo, kurie naudoja gyvūnus poreikius ir ge gyvūnų gerovės taisyklių. Todėl aš balsavau už e, kolegė, kolegos, kolegės pranešimą, tačiau tuo pat metu sutinku su tuo, kad valstybės narės turi panaudoti ir kitus metodus, o ne bandymus su gyvūnais, jeigu būtų gaunami tie patys rezultatai. Tai yra numatyta Europos teisės aktuose. Ačiū. Pone Vadžiahovskė, nematau, dabar pone Maginis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Jėglę už jos atliktą darbą bandymų su gyvūnais srityje. Balsavau už dėl to, kad manau, jog tai yra pats pragmatiškiausias šios problemos sprendimas, e, nuo e, tada, kai buvo priimtas 86 metų e, teisės aktas. E, tai naudinga ir gyvūnų geroviai, ir tęsiant mokslinius tyrimus ES. Mes rizikuojame tuo, kad mokslininkai bus įsprausti į tas medicinos sąlygas, kurios yra už ES ribų, kur netaip viskas reglamentuojama. Todėl mes turime gerinti savo teisės aktus ir turime toliau užtikrinti mokslinius tyrimus universitetuose ir laboratorijose. Mes turime skatinti jaunimą užsimti mokslu ir daugiau leisti lėšų moksliniams tyrimams. Mes turime apsaugoti e, savo e, gyvūnus kiek įmanoma geriau, o tai padarysime šiuo teisės aktu. Ačiū. Ponas Kilė. Ačiū, ponė pirmininkė balsavau už integruotasias gairias, e, sprendžiančias nedarbo problemą valstybėse narėse. Tuo pat metu reikėtų sprendime atsižvelgti ir į kokybės dimenciją. Vakar pirmininkas Baroso kalbėjo, kad 4 milijonai žmonių neturi darbo, o daugiausia laisvos darbo vietos reikalauja e, kvalifikuotos darbo jėgos. Aš e, pasiūliau, kad komisija e, įvestų da, laisvų darbo vietų stebėseno sistemą, o tokiu būdu mes galėtume užtikrinti kvalifikuotos darbo jėgos poreikį. E, mes vis dar kalbame apie gyvūnų apsaugą ir e, jūs turėtumėte kalbėti šiek tiek vėliau. Ponas Roder. Roder. Pone Roder. Atsiprašau, ponė pirmininkė. Ačiū. Mano ne, ne iš karto supratau, kad man skiriate žodį, taigi palaikiau geresnę gyvūnų apsaugą, manau, abiejų pusių argumentai labai svarus, tačiau žinoma, reikia galvoti apie gyvūnų teisės, bet balsai, kalbantis apie pažangą medicinoje ir e, ieškant naujų vaistų lygoms, yra taip pat svarus. Taigi reikia rasti pusiausvyrą. Gyvūnai turi būti gerai apginti, Tačiau mokslininkai turi turėti galimybę ieškoti naujų um, vaistų sunkioms lygoms. Manyčiau, kad šis pasiūlymas yra puikus tokios pusiausvėros pavyzdys, taigi tikrai vertėjo balsuoti man už jį. Tai viena akivaizdu, kad 86 metų teisės aktas yra stipriai pasenęs ir reikia jį pakeisti. Ponas Perėla, prašau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 apgina gyvūnus, neiškeldamas e, pavojaus moksliniams tyrimams. Akivaizdu, kad bandymai su gyvūnais turi būti leidžiami tik tuo met, jeigu moksliniškai pagristų duomenų neįmanoma gauti jokiais kitais metodais. Taip pat mums reikia nustatyti labai aiškius e, kriterijus, kaip elgtis su bandomaisiais gyvūnais, bei reiktų uh, valstybėms narėms gairias paskelbti, kuriuose aiškiai pasakytumėme, kad e, turėtų bandomieji gyvūnai kaip įmanoma mažiau e, kentėti. Taigi turime mes ginti gyvūnus, kad jie kuo mažiau kentėtų. Pone Harkis. Aš norėčiau pasveikinti Elizabetą Jėglę ir visus, kurie dalyvavo tam, kad būtų pasiektas subalansuotas kompromisas dėl gyvūnų apsaugos, gyvūnų naudojimo moksliniais tikslais. Tik Mes sveikiname tai, kad greitai buvo primtas tas kompromisas ir tikimės, kad šis tekstas užtikrins geresnę gyvūnų apsaugą ir taip pat leis vyk, vykti mediciniams moksliniams tyrimams Europoje, kurie tikėtina sukurs novatoriškas gydimo priemonės. Kompromisas, kurį šiandien pasiekėme, taip pat yra svarbus žingsnis, bandant suderinti ES teisės aktus dėl bandymų su gyvūnais. Ir tai savame jau yra labai svarbu. Na ir galiausiai tai yra žmogiška reakcija nustatant tam tikras e, kritinės ribas ir tai yra prievalė komisijai tikrinti tas institucijas, kurios atlieka tyrimus su gyvūnais, jeigu kyla kokių tai klausimų ar dėl jų. Ačiū, ponas Takula. Ačiū, pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kurį parengė ponė Jėglė. Aš manau, kad Labai svarbu mums Europos parlamente tokiu būdu e, patvirtinti mm, šį teisės aktą. Taip pat e, turime nepamiršti, kad pasiūlymas yra geras kompromisas tarp mokslinių tyrimų poreikių ir gyvūnų gerovės. Taip pat turime ieškoti kitų alternatyvų bandymams su gyvūnais. Bet kai reikia atlikti tuos gyv... bandymus su gyvūnais, jie turi atlikti tinkamomis sąlygomis, minimaliai sumažinant gyvūnų kančias ir skausmą. Na ir aišku, būtų nelengva, jeigu reiktų grįžti prie senosios direktyvos. O dabar reikia tą naują direktyvą įgyvendinti taip, kad būtų užtikrinama gyvūnų apsauga. Ačiū, ponė Zaborska. Ačiū, ponė pirmininkė. využívania ľudských embryonálnych buniek pre ochranu zvierat nemôžem podporiť text predloženej smernice. Minutėlę, ponia Zaborska, nėra vertimo į anglų kalbą. I can continue. Ah. Aš pasisakau prieš tai, prieš embrionių lastelių naudojimą. Ir ši direktyva turi būti numatyta tam, kad mes jaustumėme atsakomybę ir už kitus gyvus padarus pasaulyje. Ir mes esame pasirengę primatų naudojimą kontroliuoti, bandymų tikslais. Tik tuo met primatai būtų naudojami, jeigu kyla grėsmė žmonių gyvybei. Ir jeigu nėra kitų metodų um, tyrimuose. Tačiau turime užtikrinti tokią pačią apsaugą ir negimusiems kūdikiams. Ir man atrodo, kad jaučiausi kaip bežionių planetoje, kai klausiausi tam tikrų diskusijų. Ačiū. Jeigu norite pasiaiškinti dėl balsavimo motyvų, turėjote užsirašyti dar prieš dyskusijas. Ponas Botraskis. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Popieram. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pritariu tiems sprendimams, kurie buvo priimti norint apsaugoti gyvūnus naudojamus moksliniams tikslams. Tai gerai subalansuotas sprendimas, tai patenkina mūsų e, lūkesčius. Aš e, buvau prieš visus pakeitimus, tik tais e, balsavau už pirmąjį pakeitimą, remdamasis būtent taip. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už komitete, nes manau, kad mes turėsime grįžti prie to ateityje. Ypatingai man kelia nerima tai, kad gyvūnų apsauga Europoje atrodo po trupučiuką prastėja. yra geresnių procedūrų, kurias galėtume pritaikyti tiem patiems rezultatams pasiekti, nepadarant žalos gyvūnams. Be abejo, svarbu kad gautume tuos pačius rezultatus žmogaus sveikatos naudai, tačiau tuo pačiu metu galime visą tai pasiekti, ne, e, nedarydami bandymų su gyvūnais. Dabar rimtumo gairių dokumentas ir pirmasis kalbėtojas ponė Stelė. Ačiū. Užimtumo diskusija ekonominės krizės kontekste, aišku, yra prioritetas mums visiems darbo rinkoje per ateinančius metus. Šiuo metu nėra efektyvių mechanizmų leidžiančių imtis veiksmų šioje, prie, šioje srityje, o tai reikalauja stipresnio ekonomikos, politi, ekonominės politikos koordinavimo Europos Sąjungoje turime, kad ES valstybės narės dirbtų šioje srityje, kad mes pasiektume 2020 metų tikslų. Tai yra skatinti investicijas į tvarę ekonomiką ir užtikrinti tvarias darbo vietas. Mes turime skatinti socialią ekonomiką kuri artimai bendradarbiautų su struktūrinė ir sanglaudos politika. Mes turime šioje srityje dirbti efektyviai ir todėl mums reikia rasti tinkamų būdų, kaip įveikti skirtingų valstybių narių ekonomikų skirtumus. Aš manau, kad ES institucijos turi atlikti čia svarbų vaidmenį. Dėkoju. Pone Matsūri. Grazie, prezidente. Votato... Ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau už, nes esu tikra, kad tai yra geras sprendimas, tačiau akivaizdu, aš nesu iki galo aiš, e, patenkinta tuo, nes manau, kad gairės galėtų būti ambicingesnės, ypač kai kalbama apie moterų prieigą prie darbo rinkos. Taip pat e, reikia kovoti su nesaugiomis darbo vietomis ES. Negaliu apie tai išsamei pakalbėti dėl to, kad trūksta laiko. Aš pritariu galimybei pastangoms supaprastinti kai kurias taisyklės ir užimtumo gairės. Ir e, gairėse labai aiškiai nustatomi tikslai, ka, kuriuos nori pasiekti ES 2020 metų. Yra stengiamasi pasimokyti iš praeities klaidų, kurios atsakingos už mūsų nesėkmę siekiant 2010 metų tikslų. Ir šio dokumento rezultatai, rezultatas yra geri pasiūlymai, kaip sukurti tinkamas darbo vietas, kurios prisidėtų prie e, malonaus žmonių gyvenimo kūrimo. Ačiū. Ponas Masaras, prašau. Fordítás véget nem értettem. Ačiū, ponė pirmininkė. Nesupratau, kad man skirėte žodį. Po finansinės krizės situacija yra tokia. E, jautrios yra valstybių narių ekonomikos, todėl reikia daryti viską, kad stiprintumėme esamą potencialą, kurtume naujas darbo vietas. Egzistuoja ne tik demografiniai pokyčiai, bet ir e, globalizacijos įtaka. Turime galvoti apie naujas technologijas, jų įdėgymą. Tikiuosi, kad užimtumo politikos gairės ras, bus puikių atsakymų į dabartinės problemas ir į ateities iššūkius. Socialinė politika yra puikus būdas kovoti su esamais sunkumais. Tikra tiesa, kad e, būtina užtikrinti galimybės mokytis visą gyvenimą, tokį pasiūlymą vienareikšmiškai palaikau ir noriu pasveikinti pranešėją. Ponas Pisaro, e, aš ištariau jūsų pavardę taip, kaip man buvo pasakyta ją ištarti. Jeigu jums netinka tai, tai prašau pranešti. Mesaroš. E, parlamentaro pavardė yra Mesaroš. Iš ties, nelabai paprastai ištarti. Dabar ponas Kozlek. Ďakujem pekne, moje meno ste vyslovili správne. Ačiū, mano pavardę ištarėte teisingai. Pone pirmininkė, gerbiami nariai, aš visiškai palaikau užimtumo politikos gairias, kurias patvirtino Europos parlamentas. Darbai ir užimtumas yra atsakymas į sėkmingos ekonominės politikos užtikrinimą. Manyčiau, uh, uh, tinkamas e, ekonominis požiūris padeda kovoti su ekologinėmis ir gamtinėmis katastrofomis. Potviniai įvairiose Europos vietose e, rodo, kad reikia e, ir galima sukurti naujų vietų kovojant su potviniais. Tinkamas vandens kelių valdymas, užtvankų statymas, drenažo sistemų įrengimas ir priežiūra kainuos daug mažiau negu e, kainuoja dabar kova su potvinių pasiekmėmis. Ačiū, ponas Ūčias. Grazie, prezidente. L'uscita. Ačiū, ponė pirmininkė. Išeitis iš finansinės krizės ir ekonominio atsigavimo pagrindas gali būti e, įvairiapusiškas, bet matome, kad nedarbas išlieka labai didelis. Ir ta tendencija stipriai kertasi su mūsų žimtumo skatinimo programomis ir tas pasakytina apie 2020 strategiją. Todėl mums reikia ekonominio augimo, kuris eitų kūje kūjon su užimtumo augimu. Šią kryptimį tai labai džiugu juda ir gairės, dėl kurių balsuo, balsavome, e, valstybės narės raginamos kovoti su struktūriniu nedarbu, imtis konkrečių priemonių. Reikia pasakyti, darbas yra vienas svarbiausių žmogaus teisių, tai yra pirmajame e, konstitucijos straipsnėje tvirtinama, kad e, žmogaus orumas yra teisė dirbti. Ačiū dabar ponas Kelam. Ačiū ponė pirmininkė dar kartą. Kaip jau minėjau, palaikau užimtumo politikos gairės, kurios sprendžia nedarbo problemas valstybėse narėse. Tuo pat metu kiekviename sprendime turi būti įtvirtinti kokybės kriterijai. Kaip vakar pirmininkas Barozo pažymėjo, E, yra neužimtų 4 milijonai darbo vietų Europoje šiuo metu. Ir dažniausia neužimtos kvalifikuotų darbininkų darbo vietos. Todėl aš raginu komisiją įgyvendinti nedarbo vietų europinę stebėsienos sistemą ir sukurti europinį kvalifikacijos pasą. Europoje e, reikia kvalifikuotų darbuotojų, taip pat turime skatinti, e, mažinti administracinius ir netarifinius barjerus mažoms vidutinėms įmonėms. Dėkui. Mėly kolegos, aš balsavau už šį pranešimą dėl to, kad pritariu pranešėjo nuomonėjai. pritariau komiteto pakeitimams. Ir taip pat šiame pranešime yra teigiama, kad bendri tikslai Europos Sąjungoje negali būti vienintelė gairė valstybėms narėms veikti šioje srityje. Taip pat pritariu tam, e, ką teigia pranešėjas kad jeigu norime užtikrinti veiksmingą Europą ir veiksmingą strategiją 2000, strategijos 2020 įgyvendinimą, užimtumo, jeigu užimtumo gairės bus teisingai pritaikytos, tuomet bus įmanoma įveikti ekonominius, socialinius skirtumus valstybėje narėje, skirstant sanglaudos, struktūrinius fondus ar kitas priemonės. Ačiū, ponia Harkin. Tai yra svarbios e, problemos susijusios su ry e, pranešime aptariama tema. Ir vakar vakare labai džiaugiausi, kai Belgija pirmkantį valstybė įsipareigojo atsižvelgti į parlamento rekomendacijas. Tačiau tarybai norėčiau pasakyti, kad labai svarbu, jog ir jie atsižvelgtų į labai svarbes, puikias e, ponio Ry pranešimo rekomendacijas, ypatingai tas, kurios yra susijusios su pagerinta valdysena. Visi supranta, kad atviras koordinavimo metodas nebuvo veiksmingas, įgyvenant Lisabos, Lisabonos darba, darbo tvarkę ir svarbu, kad tikslai būtų stebimi ir vertinami atsižvelgiant į strategijos 2020 tikslus. Džiaugiuosi, kad 62 pakeitimas buvo priimtas, kurio pagalba bus įmanoma užtikrinti regioninių skirtumų sumažinimą. Ir taip pat pritariu tam, kad užimtumo vaidmuo turi būti remiamas padorių, padorių darbo vietų pagrindu, kaip yra numatyta tarptautinėje darbo organizacijoje. Ačiū, ponas Ikerski. Pone pirmininkė, džiaugiuosi, kad Europos komisija pristatė siūlymą dėl integruotų gairių Europai 2020. Mes tas gairias patvirtinome Europos parlamente, atsižvelgiant dabar į labai sudėtingą ekonominę padėtį pasaulyje ir Europoje. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, rodantis, kad mes esame rimtai įsipareigoja prisimti atsakomybę susijusią su darbo rinka. Šios gairės yra darnios, skaidrios, tai yra puiku. Taip pat turėtumėme pažaboti nedarbą, sukurti kvalifikuotų darbuotojų bazę ir taip pat tokiu būdu kovoti su skurdu ir socialinėme atskirtimi. Tos rekomendacijos turi būti įgyvendintos, nes tai yra visiško darbo rinkos potencialo panaudojimo galimybė. Turime sukurti geras darbo vietas, pasinaudodami investicijomis ir atkurti ekonominį augimą. Taip pat reikės sumažinti skirtumus tarp valstybių narių ir įvairių regionų. Ir aš tikiuosi, kad šis dokumentas Europa 2020 duos tikėtinų rezultatų. Ačiū, ponas Hamon. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš 30 metų senosios Europos valstybės, 15 valstybių narių, dar prieš, tai, prieš įstojant kitoms valstybėms, sukūrė 62 procentus pasaulinio BVP. Dabar tas procentas yra 25, po 10 metų panašu, kad liks tik 15 procentų. Kodėl taip atsitinka? Mes negalime visko suversti vien tik tai dabartiniai situacijai, nes JAV BVP procentas yra stabilus per tą patį laikotarpį. Tiesa ta, kad mes apsisunkinome didesniais mokesčiais, labiau griežtesniais reglamentais, reguliuotojai, licencijuotojai, biurokratai mus mums užkrovė didžiulę naštą. Ir aišku, tai davė rezultatų, kai vyko konkurencija normali, bet neduoda rezultatų tokiame valste, val, pasaulyje, kai mes konkuruojame su Kinija ir Indija. Ir dėl to, ponė pirmininkė, mano jūsų rinkėjams reikia žvelgti tolyn. Atsisakyti tos regionų muitų sąjungos ir perėti prie tų vertybių, kurios buvo savaime suprantamos mūsų steigėjams. Ačiū, panas Kamal. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėkime nuo tam tikrų pranešimo aspektų. Labai svarbu ir mes visi pritarėme tam, kad reikia mokytis visą gyvenimą. Per ilgai, per daug metų buvo tik viena galimybė laikyti egzaminą 11 ar 18 metų ir tas egzaminas nulėmė mūsų ateitis. Taigi labai svarbu, kad keičiantis ekonomikai, situacijai, kai kurie sektoriai dinksta tiesiog per nakt, mūsų piliečiai turėtų teisę įsitraukti į mokymąsi visą gyvenimą. Tačiau tuo pat metu mes turime pažvelgti į platesnį paveikslą. Labai dažnai šiame parlamente mes kalbame apie socialinę Europą. Tačiau ta frazė socialinė Europa dažnai yra priedanga tokioms politikoms, kurios sunkina darbo vietų kūrimą ir sukuria dar daugiau naštos smulkioms įmonėms, tos įmonėms, kurios yra variklis ekonominiam augimui. Taigi nesikiškime į smulkiaus ir vidutinio verslo gyvenimą ir kurkime gerbuvį ir klėstėjimą visiems. Ačiū. Ačiū. Dabar pakalbėsime apie žmogaus teisų situaciją Irane. E, pirmiausia, er, er, ponia Maconi. Parola. Grazie, Presidente. Ho chiesto la... Ačiū, pirmininkė Aš norėjau, kad būtų balsavimas dėl šios rezoliucijos atidėtas. Aš e, balsavau už ir buvau viena iš tų trijų pasirašiusių. Aš norėčiau daugiau iš šio parlamento tikėtis. Tai yra bjaurus sprendimas, tačiau jis yra ir privalomas. Mes e, norime išgelbėti šios moters gyvenimą ir labai svarbu, kad mūsų parlamentas tai, tai pasiektų. Mes negalime tiesiog apgailestauti ir e, vis nurodyti, kad tai atsitinka, tačiau vis taip pat pasielgti kaip e, anksčiau bendraudami e, su tokiamis šalimis kaip Iranas. Manau, kad šiuo atveju Iranas buvo labai arogantiškas su tarptautinė bendruomenė Europos Sąjungos valstybėmis narėmis bei institucijomis. Tai yra kita visai situacija ir e, yra blogiau dėl to, kad per pastaruosius metus Irano elgesys vis blogėjo ir vis daugiau tokių incidentų pasitaikydavo, kad buvo pažeidžiami tarptautiniai įsipareigojimai, kurių prisėmė pati Irano vyriausybė. Tad manau, kad prieš šią šalį reikia pritaikyti labai griežtų sankcijų, priemonių. Uh, Mes negalime tiesiog leisti, kad tai toliau vyktų ir bandyti dėl to susitarti diplomatiškai, o ta valstybė mūsų visiškai negirdi. Ačiū. Aš pats iš savo patirties Europos parlamente niekada nesu matęs, kad tokia didelė dauguma būtų balsuojama uh, už rezoliuciją. Tik tai vienas susilaikęs buvo. Taigi, bet kokiu atveju labai dėkoju Jums už pasisakymą, o dabar ponė Kelam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip e, pat pasisakiau už šią rezoliuciją. Tik tais norėčiau dar vieną dalyką pasakyti dėl e, ponios e, Aštiani gyvybės išgelbėjimo. Iki 300 žmonių nuo buvo, nu, žmo, iki 300 moterų buvo užmėtyta akmenimis negyvai e, pastaruoju metu. Ir tai apima, e, įtraukia ir mažametės e, moteris. Ir mes turėtume padaryti viską, ką galime, kad išgelbėtume jų gyvybės. Ir netgi jeigu mums pavyks tai padaryti, šio režimo pobūdis turbūt nepasikeis. Todėl mums reikia uh, E, be išlygų pritarti e, ir paremti tuos drasuolius yra ne, o tokių yra milijonai nuo praėjusios vasaros, kurie e, stengiasi pakeisti dabartinį režimą atvirų, nekarinių ir demokratiškų režimų. Ir mes neturėtume bijoti tokių priemonių. Ačiū. Dėkuoju, ponia Maginas. Ačiū pirmininkė, aš pritariu jūsų žodžiams, taip pat dėkuoju poniai Matsonė, parengus tikrai gerą rezoliuciją ir aš ją visiškai pritariu. Šią savaitę Strasbūrė vyksta daug įvairiausių renginių, bet vienas iš jų labai svarbus, dėje jam nutrėjau laiko. Tai buvo susitikimas su moterimi iš Irano, kurie atvyko čia ieškoti paramos e, moteriams savo šalyje. Vis dėlto turėjau šiek tiek laiko, galėjau susitikti su tą moterim ir išsakyti savo paramą. Tikrai svarbu, kad yra gaunama daug e, informacijos šiais klausimais, tačiau jie tenka apgailestauti, kad gyvūnų gerovės apsaugos klausimai mums atrodo svarbesni nei žmogaus teisų apsauga. Daugelis moterų, kurios yra pasmerktos myriop apmėtant akmenimis, E, ne, yra pažeidžiamas jų teisės, jos negali niekaip pasiteisinti ir yra netgi teigiama, kad jos pačios pradėjo karą su Dievu ir kad jos tokiu būdu turi būti nubaudžiamos man atrodo, turim visokiojopai stengtis padėti toms moteriams, turime atstatyti jų teisės. Aš tikrai palaikau šias moteris, nedaug ką galiu nuveikti, tačiau aš tikiu, kad šis parlamentas per balsavimą tikrai aiškiai ir garsiai išsakys savo nuomonę. Dėkuoju, ponia Muskardinė. Pone pirmininkė, Ši rezoliucija yra vien, pirma, pirmas svarbus žingsnis siekiant užtikrinti, kad Europos parlamentas e, aiškiai e, darytų žingsnius e, siekiant e, kovoti su režimu, kuris e, išnaudoja žmonės, kuris yra nežmoniškas. Yra labai svarbu, kad mes ateityje elgtumėmės ryštingiau. Ir dėl to manau, kad kiekvienas žodis, kuris buvo ištarta šioje salėje, bus tarsi akmuo, kuris bus, e, e, kuris e, bus tarsi taikomas tiems, kurie ketina užmėtyti akmenimis tą moterį. Aš manau, kad tą moterį, tai, ta, tai moteriai teisingumas turi būti įvykdytas objektyviai Ir aš manau, kad mes negalime leisti e, su žmogumi elgtis taip barbariškai. Ir aš manau, kad e, e, ta, jokiais religiniais sumetimais negalima pateisinti tokio nežmoniško elgesio. Jeigu mes nesistengsime nieko padaryti, padaryti jokios įtakos šiame e, procese, tos motel, moters atžvilgių, mes ateityje ir toliau neturėsime jokių galių ir negalėsime paveikti tokių procesų. Ačiū. Panas Takura. Arvoisa puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta ja todella toivon. Aš balsavau už šį pranešimą ir aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jis padės išgelbėti šią moterį. Deja, aš esu labiau skeptiškai nusiteikęs nei kiti ir bijau, kad tokioje totalitarnėje šalyje kaip Iranas tikrai nebus atsižvelgta į mūsų siunčiamą žinę. Manau, mes turime ir daugiau uh, tokio pobūdžio žinių ir signalų siūsti į tokias šalis kaip Iranas. Turime kiek galima dažniau ir garsiau kalbėti apie žmogaus teisų pažeidimus, turime užkirsti tam kelią. Turime užtikrinti, kad su žmogaus teisėmis būtų skaitomasi. Ir tokie pranešimai, kaip šis, kuris varstome šiandien, tik dar kartą įrodo, kokie mes esame, kaip esame ryštingai nusiteikę žmogaus teisų apsaugos atžvilgių. Visuomet turime užtikrinti, kad mūsų poziciją labai aiškiai išgirstų totalitariniai režimai. Ponas Keli. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs teisingai pastebėjote, mūsų balsavimo rezultatas bus labai svarbus. Aš taip pat balsavau už rezoliuciją. Turiu pasakyti, kad iš esmės nesu protestuotojas ir niekuomet anksčiau nesudėvėjęs tokių marškinėlių, kaip dėviu šiandien. Tačiau būtent šis atvejis, ši situacija privertė mane taip pasielgti, nes tai yra nežmogiška, tai yra smerktina, tai yra barbariškas elgesys pasmerkti kažką miriop, užmėtant akmenimis. Ir tikiuosi, kad mūsų žinia, mūsų signalas bus išgirstas Irano valdžios ir kad jie supras, kad nebegali tęsti tokios e, sistemos, kokią turi dabar. Aš tikiuosi, kad mūsų protesto žodžiai bus išgirsti ir kad tai padės sustabdyti e, tai, kas vyksta ir tai, kas, kaip sakiau, yra smerktina ir tikrai neleistina. Dėkoju, ponas Kamal. Ačiū. Dokumentas dėl Irano. Manau, kad mes visi dėl jo laikomės e, tos pačios nuomonės ir kaip pirmininkas sakė, balsavimo rezultatai tai irgi aiškiai parodo, parodo, kaip vieningai mes esame nusteikę šiuo klausimu. Tikrai yra netleistina ir smerktina, kad e, moteris neturėjo teisės į gynybą, jai nebus teikta teisė į teisingą teismą. Jos e, teisininkas, jos advokatas buvo išsiųstas iš šalies ir tai akivaizdžiai rodo visišką nepagarbą demokratijai. To šalies vyriausybė tiesiog ignoruoja rinkimų rezultatus, o vėliau tiesiog išžudo tuos, kurie protestuoja prieš jų veiksmus. Matome, kad yra persekiojami kitų religijų žmonės. Taip pat dar norėčiau priminti ir kitą žmogų, apie kurį turime kalbėti, tai yra Ibrahim Hamidi atvejais. Jis buvo apkaltintas homoseksualiais santykiais ir jis buvo persekiojamas dėl savo e, seksualinių įsitikinimų ir aš tikiuosi, kad vieną dieną toks režimas bus nuverstas. Dėkoju, aš visiškai pritariu visiems pasisakymam, kurie buvo išsakyti. Ir tikrai mes matome taip vadinamą Irano teisingumą, kaip jis yra vykdomas. Ir prieš kelias metus aš asmeniškai stebėjau tokį taip vadinamą teisingumą. Ir dabar galiu tik tai pasakyti, kad tikrai esu pasibaisėjęs tuo, kas vyksta ir kaip ir jūs tikiuosi, kad tai greitai baigsis. Taip pat tikiuosi, kad mes vienin, kad tie, kas balsavo prieš rezoliuciją, tiesiog padarė klaidą ir aš manau, kad mes visi išsakėm vieningą nuomonę. Ačiū pirmininkė. Irano revoliucija, kuri vyko 1979 metais, kažkada bus vertinama kaip epinis e, įvykis, taip pat kaip Rusijos revoliucija ar Prancūzijos revoliucija. Ir panašu, kad situacija šalyje turėtų pasikeisti. Daugelis žmonių tikrai galbūt ne iki galo supranta teritorinio vientisumo, teritorinės e, jurisdikcijos, suverenumo klausimus Tačiau priminsiu, kad net ir e, antro pasaulinio karo metu dvi skirtingos stovyklos bandė sunaikinti vieną kitą, tačiau vis dėlto jos laikės tam tikrų principų, nepažydėtų principų. Tačiau dabar Irane ajatolos ir valdytojai, religiniai valdytojai nesilaiko visiškai jokių taisyklių, jokių principų, pažeidinė bet kokias taisyklės. Jie remia teroristų organizacijas, jie negerbia teritorinio suverenumo, jie vykdo išpolius jie tiesiog tikslingai e, nukreipia savo veiksmus ir išpolius prieš piliečius visame pasaulyje. Aš manau, mes turėtumėm dar griežčiau juos pasmerkti ir pasmerkti juos už, juos už demokratijos principų ir vertybių pažeidinėjimą. Ir tikrai tai yra nepateisintina, kad jie neturėjo atstovaujančios vyriausybės Irane, bet tikiuosi, kad kažkada ateityje uh, tai atsiras. Dėkoju, sesiją baigiame ir darbą tęsime trečią valandą. Thank you.